Okay, friends, we'll slowly start the meeting. Kągi, draugai, iš lėto pradėkime, kad tie, kurie pamiršate balsavimo korteles, galėtų jie dar jas pasirūp, parūpinti, kai pradėsime balsuoti. Pradėsime nuo pirmojo klausimo. Ar galime patvirtinti darbo tvarkę be pakeitimų? Taip. Vertimas Vertimas yra į visas kalbas, išskyrus kroatų kalbą. Dėl suinteresuotų šalių dialogų, ypač dėl dialogo, tai koordinatoriai nusprendė paprašyti kad pasiūlymas dėl skaidrių ir numanomų, nuspėjamų darbo sąlygų ES būtų įtrauktas į temų sąrašą dialogui e, šiais metais. Sekretariatas taip pat susilaukė instrukcijų susisiekti jau dabar su KOM generaliniu direktoratu, vadovaujant ponui Šambonui, pranešėjai, ir numatyti įmanomas tokių dialogų datas ir vietas. Trečias pranešimas. Svarbus pokytis užimtumo komiteto posėdžių darbo atvarkėje. Nebus posėdžio gegužė 16-17 dienomis. Jis bus perkeltas į gegužės 14 ir 15 dienas, pradedant nuo pirmadienio. Ir žinoma, pirmadienį posėdis prasidės nuo 15 val. iki 18.30, o antradienį visą dieną. Toliau trečias klausimas vykstančios tarp institucinės darybos. trilogas dėl bendros Europos statistikos susijusios su asmenėmis ir namų ūkiais pagrindo sukūrimas, remiantis duomenimis surinktais individualių lygmenių. Pranešėjas yra Meserič. Trilogas prasideda šiandien. Na ir dabar turbūt pasirengėme jau balsuoti. Pradėsime nuo užimtumo politikos gairių valstybėse narėse. Tikiuosi, kad visi turi balsavimo korteles. Pradėsime nuo 13 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Manau, kad patvirtinta. Patikrinsime 13 pakeitimą. Balsavimas pradedamas. Baigiamas atmesta penkiais balsais. Toliau septintas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko patvirtinta. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko patvirtinta. Šimtas antras pakeitimas, pakeitimas žodžiu socialistų, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 17 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 106 kas už, prieš, susilaiko pritarta. 107 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 118 ir 108 kartu, kas už, prieš susilaiko pritarta. Dešimtas kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Vienuoliktas kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Dvidešimt pirmas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Dvyliktas kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Tryliktas kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 14 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 134 už, prieš susilaiko atmestas. 135 kas už, prieš susilaiko, sakyčiau, kad atmestas. 25 už, prieš susilaiko pritarta. Patikrinkime 25 pakeitimo balsavimą, baigėme balsavimą, atmestas keturiais balsais. 15 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 16 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 17 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 18 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 30 pakeitimas už, prieš susilaiko, sakyčiau, kad atmestas. Patikrinsime. 30 pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta šešių balsų persvara. 150 už. Prieš susilaiko. Skaičiau, kad patvirtintas. 19 kompromisas už. Prieš susilaiko pritarta. 20 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 21 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 162 už, prieš susilaiko pritarta. 22 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 169 už, prieš susilaiko pritarta. 35 ir 170 kartu už, prieš susilaiko pritarta. 23 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 179 už, prieš susilaiko atmestas. 40 už, prieš susilaiko Ko atmestas? Patikrinsime 40 pakeitimą. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmestas 7 balsų persvara. Antras kompromisas už. Prieš susilaiko pritarta. Prašom nesikalbėti balsavimo metu. 45 kas už, prieš susilaiko, sakyčiau, kad reikia patikrinti, pradedame balsavimą, baigiame, atmestas šešių balsų persvara, trečias kompromisas už, prieš susilaiko, pritarta, ketvirtas kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 57 už prieš susilaiko patikrinkime 57 pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmestas septyniais balsais. Ketvirtas ir 58 kartu, kas už prieš susilaiko atmestas. Plana koša. Aš atsijėmiau 58 pakeitimą, taigi jį dėl jo balsuoti nereikia. Okay. We then we vote on actually Did, have... Na, neturėjau tos informacijos. Dabar balsuojame tik tai dėl ketvirtojo pakeitimo, kas už. Prieš susilaiko atmestas. 63 už. Prieš susilaiko atmestas. 59 už. Prieš susilaiko pritarta. 61 už prieš susilaiko. Patikrinsime balsavimą dėl 61. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmestas 14 balsų persvara. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, 60 už, 60 atkrenta, todėl toliau 62. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 64 už, prieš, susilaiko atmesta. 66 kas už, prieš, Atsiprašau, 65 kas už. Prieš susilaiko. Patikrinkime balsavimą dėl 65. Baigiame balsavimą. Patvirtintas penkių balsų persvara. 66 kas už. Prieš susilaiko atmestas. 67 už prieš susilaiko atmestas. 68 kas už, prieš susilaiko atmestas. Penktasis kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 74 už, prieš susilaiko atmestas. 7 ir 75 kartu kas už prieš susilaiko pritarta. 76 už prieš susilaiko pritarta. 77 už prieš susilaiko pritarta. Šeštas kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 84 už prieš susilaiko pritarta. 9 už prieš susilaiko atmesta. Dešimtas už prieš susilaiko atmesta. 86 už prieš susilaiko atmesta. 11 pakeitimas dalimis, ko paprašė susis, tai pirma dalis už prieš susilaiko. Sakyčiau, kad atmesta, bet patikrinkime. Pradedame balsavimą. Baigiame. Atmestas. Antroji dalis atkrenta. Todėl toliau 85, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 87 už, prieš susilaiko pritarta. 88 už, prieš susilaiko susilaiko atmesta, 89 už, prieš susilaiko pritarta, 90 už, prieš susilaiko pritarta, 12 ir 92 kartu, identiški pakeitimai ir dar su žodiniu pranešėjo pakeitimu su Europos parlamentu ir ypač jo užimtumo ir socialinių reikalų komitetu ir taip toliau. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 91 atkrenta. Taigi balsuojame dėl pasiūlymo, dėl tarybos sprendimo su pakeitimais. E, balsuojame su aparatūra. Pradedame, baigiame. Dviem per daug EPP narių. Patvirtinta 36 už, 11 prieš, vienas susilaikė. Toliau teisėkuros rezoliucijos projektas 39, kas už, prieš susilaiko atmesta. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Ir dabar balsuojame vardiniu balsavimu dėl rezoliucijos projekto. Prašom balsuoti. Baigime. Patvirtinta 34 už, 10 prieš vienas susilaikė. Ačiū ir dėkoju pranešėjai. That that we... Dabar galime e, balsuoti dėl pono Roland pranešimo susijusio su kartu E, kancerogeninių ir mutageninių medžių poveikių darbe. Ką kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. MA kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Toliau N kompromisas. M kompromisas. Vis tik tai M. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. M kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 88 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 89 kas už? Prieš. Prieš susilaikė atmestas. Tikriname dėl 89-ojo pakeitimo. Rezultatą balsavimas pradedamas, baigiamas, atmestas dešimties balsų persvara. E kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. C kompromisas. Radote, kur yra jisai, kas už, prieš, susilaikė priimtas. Šimtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmestas. Kitas, o kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 23 pakeitimas 7 puslapyje. Kas už, prieš, susilaikė priimta. A kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimta. B kompromisas kitame puslapyje. Kas už, prieš, susilaikė priimta susilaikė priimta. Trečiasis pakeitimas tam pačiam puslapyje, kas už, prieš, susilaikė priimta. Dvidešimt devintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmestas. 33 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmestas. D kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Penktasis pakeitimas. Penktasis atkrito. Keturiasdešimtasis. Dešimtajame puslapyje kas už? Prieš susilaikė priimta. F kompromisas kas už? Prieš susilaikė priimta. 47 pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta, G kompromisas už, prieš susilaikė priimta, H kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta, I kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta, 54 pakeitimas. Jot kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Šešiasdešimt antrasis, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Tikriname 62 pakeitimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Vienu iš EPP per daug balsuoja. Atmesta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Priimta. 63 pakeitimas, kas už, ne, atkrito. 11. Kas už, prieš susilaikė, priimtas. 65 atkrito, 12 nereikia balsuoti, 13 taip pat dėl jo nereikia balsuoti. 14. Kas už, prieš, susilaikė priimtas. 70 atkrito. 73 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 15 kas už, prieš, susilaikė priimtas. 74 atkrito, 16 kitas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 75 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. L kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 80 už, prieš, susilaikė, atmestas. 81. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. 82. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. Toliau balsuosime dėl e, pranešimų projekto su pakeitimais. Kas už? Prieš. Matome koks rezultatas dabar balsuojame elektroniniu būdu. Visi jau balsavote, 41 už, niekas nebalsavo prieš ir 7 susilaikė puikus rezultatas. Dabar balsuosime dėl sprendimo pradėti tarp institucinės darybos kaip siūlo vertėjas, kas už, kaip siūlo pranešėjas. Elektroninis balsavimas, e, jis pradedamas baigiamas. 46 balsavo už, reiškia, pradėsime tarp institucinės darybas. Tikrai Klodas Rolenas puikiai padirbėjo. Sprendžiamas labai konkretus klausimas, rengiantis rinkimams. Ne visoms, ne vienai kokiai nors e, frakcijai tai yra svarbus dalykas, bet visoms mes turime apie tokius dalykus kalbėti, norėdami įtraukti labiau žmonės. Penktasis tai buvo darbuotvarkės klausimas. O dabar šeštasis. Tai yra ES jaunimo strategijos įgyvendimo ataskaita. Pimenta Lopes parengė pranešimą. Devintasis kompromisas pirmiausiai, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Priimta. Šeštasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 47. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 49. Už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 51. Už, prieš susilaikė priimta. 52. Kas už, prieš susilaikė priimtas. 54. Už, prieš susilaikė priimta. 55. Už, prieš susilaikė priimta. 56. Už, prieš susilaikė priimtas. 57 už, prieš susilaikė priimta, 58 už, prieš susilaikė priimta, 59 už, prieš susilaikė priimta, 63 už, prieš susilaikė priimta, 60. Norite pasitikrinti 63 pakeitimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas, patvirtinta 30 balsavus už. 60 už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 12 už, prieš susilaikė priimtas, 13 už, prieš susilaikė priimtas, 77 kas už, prieš susilaikė priimta, 81 pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta, 82 už, prieš susilaikė priimta, prieš susilaikę. Pasitikrinkime 82 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 28 balsavus už 83 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 88 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 91 už, prieš susilaikė priimtas. 14 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 101 pakeitimas kas už, prieš susilaikė. Tikriname 101 pakeitimas. Balsavimas pradedamas, baigiamas. Priimta. 29 balsavo už. Šimtas antrasis, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Šimtas ketvirtasis, už, prieš, susilaikė, priimta. Šimtas penktasis, 104. Tikriname. Balsavimas pradedamas, baigiamas, priimtas. 31 balsavo už. 105. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 106. Už. Prieš susilaiko priimta. 106. Tikriname. Balsavimas pradedamas baigiamas. Dėl 106 atmestas 5 balsų persvarą. Šimtas devintasis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šimtas dešimtasis už, prieš, susilaikė, priimta. 111. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 115. Už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 118. Už, prieš, susilaikė, priimtas. 119. dalimis. Aldė to prašo. Pirmoji dalis. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Priimta. Antroji už prieš tikriname antrąją dalį. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta 31 balsavo prieš. 121 pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimtas. 122 už, prieš susilaikė priimtas. 123 už, prieš susilaikė priimtas. Antrasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė. Tikriname antrasis kompromisas, kad būtų aišku. Balsavimas pradedamas, baigiamas, atmestas. 28 balsavo prieš. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Devintasis pakeitimas. Pirmasis pakeitimas atkrito. Devintasis pakeitimas kitame puslapyje. Dalimis. EPP prašo. Balsuoti dalimis. Pirmoji dalis kas už. Prieš susilaikę. Priimta antroji dalis už. Prieš susilaikę. Atmesta. Tikriname antrąją dalį. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta vieno balso persvarą. Konstatuojamosios dalys, dešimtasis pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikę? Turime tikrinti dėje. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas patvirtinta keturių balsų persvara. Vienuoliktasis pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimtas. Dvyliktasis už, prieš susilaikė. Tikriname. Dvyliktasis pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtintas penkių balsų persvara. Keturioliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmestas, penkioliktasis už, prieš, susilaikė priimtas, šešioliktasis už, prieš, susilaikė priimtas, septynioliktasis kas už, prieš, susilaikė priimtas tikriname. 17 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Patvirtintas 27 balsavo už. 18 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikę. Tikriname. 18 pakeitimas. Balsavimas pradedamas, baigiamas. Patvirtinta 21 balsavus už 19, kas už, prieš susilaikė priimta. Ketvirtasis kompromisas kas už, prieš susilaikę priimta. Trečiasis kompromisas už, prieš susilaikę priimta. Dvidešimt devintasis toliau pakeitimas, kas už, prieš susilaikę priimta. Trisdešimtasis už, prieš susilaikę priimta. Trisdešimt antrasis kas už, prieš susilaikę priimtas. 33 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Tikriname 33 pakeitimas. Balsavimas pradedamas, baigiamas. Atmestas keturių balsų persvara. 34 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 35 už, prieš, susilaikė, priimtas priimtas. Trisdešimt šeštasis, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Balsuojame dabar dėl visos nuomonės projektos su pakeitimais. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. E, patvirtinta 40 balsavo už, 5 prieš, 2 susilaikė. Dėkuoju Jums už balsavimą ir dėkuoju pranešėjai už jo darbą. Toliau kitas balsavimas. Europos Sąjungos švietimo modernizavimas. Pradėsime nuo A kompromisinio pakeitimo, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. F kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. FA kompromisinis pakeitimas atkrinta. Dabar balsuosime dėl B kompromisinio pakeitimo kitame puslapyje, kas už, O ne, nu čia turime pradėti. Gerai, pradėsime nuo kompromiso S. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Antrame puslapyje S kompromisinis pakeitimas. Aš kompromisas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. B kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Pasitikrinkime mm, dėl B kompromisinio pakeitimo. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 28 balsavus už, 20 prieš Dabar balsuosime dėl C kompromisinio pakeitimo, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. H kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. T kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Balsuokime dėl L kompromisinio pakeitimo, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. G kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. E kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. D kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 32 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 33 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Trisdešimt ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Ką kompromisės pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Pastikrinkime dėl ką kompromisinio pakeitimo. Balsuoti pradame ir baigime. 25 uh, už ir 22 prieš pritarta. 45 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. M kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Į kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. J kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 48 pakeitimas, kas už, kas prieš sakyčiau, kad atmesta, bet pasitikrinkime. Dėl 48 pakeitimo balsuoti pradedame ir baigiame. Atmesta 27 balsais balsavus prieš ir 21 už. Verčiame puslapį. 61 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, bet pasitikrinkime dėl 61. Balsuoti pradedame ir baigiame. Pritarta 27 balsais už 20 čia prieš, 62 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Septyniasdešimt penktas pakeitimas antroji dalis, kas už, prieš susilaiko pritarta. 80 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. M kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Pasitikrinkime dėl M kompromisinio pakeitimo, pradedame balsuoti ir balsuoti. Baigiame. Pritarta 28 balsavus už 91 pakeitimas ir žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Q kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 93 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. O kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 95 pakeitimas antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, sakyčiau, atmesta. Pasitikrinkime dėl 95 pakeitimo antrosios dalies. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 28 balsaus už. Balsuojame dėl trečiosios dalies, kas už trečią dalį, kas prieš susilaiko pritarta. <clears throat> Šimtasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. U kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. P kompromisinis pakeitimas, už prieš susilaiko pritarta. 106 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 120 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmestą. Šimtas dvidešimt trečias pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritartų. Šimtas dvidešimt septintas, kas už, kas prieš susilaiko pritartų. Šimtas dvidešimt aštuntas. E, Žodinis panašėjo pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. R kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Balsuosime dėl 133 pakeitimo dabar, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 135, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Balsuojame dėl nuomonės projektų su pakeitimais elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame ir baigiame pritarta 26 balsavus už ir 22 prieš. Dėkojame pranešėjai. Pranešėjai, žinoma. Kitas dabar toks klausimas. Tarp institucijų sustrimo dėl geresnės teisėkuros aiškinimas ir įgyvendinimas. Pradėsime nuo pirmo kompromisinio pakeitimo, kas už, kas prieš susilaiko bet reikia pastikrinti elektroniniu būdu, pradedame balsavimą, balsuoti baigiame, pritarta 28 balsavus už. Antrasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta trečias kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta Dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas, kas už kas prieš susilaiko pritarta. Penktasis kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 24 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Pasitikrinkime balsavimo rezultatus dėl šeštojo kompromisinio pakeitimo. Pradedame balsuoti, balsuoti baigiame. Pritarta 26 balsavus už. Balsuosime dėl 31 pakeitimų, kas už, kas prieš susilaiko. Tikrinamės dėl 31, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame dėl 31 atmestą. 33 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 34 kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 7 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Aštuntasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Devintasis kompromisas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 47 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta atmesta 48 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 49 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 10 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl 10 kompromisinio pakeitimo. Pradedame balsuoti, balsuoti baigiame pritarta 26 balsaus už. 57 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta. 58 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 59 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 11 kompromisas, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl 11 kompromisinio pakeitimo. Pradame. Balsuoti, balsuoti baigiame. Pritarta 27 balsavus už. Balsuosime dėl 67 pakeitimo, kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta. 68 pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta. 69 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Balsuosime dėl nuomonės projekto su pakeitimais. Elektroniniu būdu balsuoti pradedame. Ir balsuoti baigiame. Ir pritarta 26 balsavus už. Sveikiname pranešėją. Tai reiškia, kad e, periname dabar prie kito labai įdomus darbo tvarkės klausimų. Tėvų ir prižiūrinčių asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. tie, kurie net nori dalyvauti diskusijoje šiuo klausimu, turėtų išėti iš salės nekeldami per daug triukšmo. Mėginu sudaryti tinkamas sąlygas pranešėjų pristatyti šį svarbų klausimą. Yes, we'll go directly to the next item on the agenda, and that is work. Taigi kitas darbuotojas klausimas - tėvų ir priežiūros darbuotojų darbo ir šeiminio gyvenimo pusiausvyrą ir žodis pranešėjai ponai Kaza. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien kalbėsiu maltiečių kalba, nes turiu galimybę tai padaryti. Taigi, pastaraisiais mėnesiais dirbant su šią direktyvą, um, šis darbas buvo labai svarbus, siekiant mūsų politiką perkelti iš europinio iki regioninio lygmens, kad žmonės iš tikrųjų suprastų šią politiką. Todėl svarbu pristatyti šį teisės aktą dar prieš rinkimus. Ir mūsų tikslas yra pagerinti pusiausvyrą tarp profesinio ir asmeninio gyvenimo. Tai yra užtikrinti tėvams ir prižiūrintiems asmenim atostogas, pagerinti jų darbo sąlygas ir užtikrinti mūsų mm, įsipareigojimus užimtumo srityje. Komisija sako, kad tėvams turėtų būti suteikiamas bent dešimties dienų atostogos. Aš siūlau pratesti tokias atostogas ir taikyti jas taip pat ir įvaikintų vaikų atveju. Jeigu tėvai vadinami, pagal teisės aktus laikomi tėvais, Aš sutinku, kad šios atostogos būtų apmokamos, kaip ir e, atostogos, e, tai yra nedarbingumo atostogos. Aš taip pat sutinku su pasiūlymais taikyti paskatas, kad tėvai dalytųsi atsakomybę dėl vaikų mokymo taip pat ir manau, kad čia galima pakalbėti ir apie didelį skirtumą tarp nedarbingumo atostogų, skirtumų tarp valstybių narių. Ir aš sutinku, kad darbuotojai gautų kompensacijas bent jau iki 75 procentų bendro atlyginimo. Tuomet neliktų didelių skirtumų tarp valstybių narių. Kai dėl amžiaus. Tol, kol tėvai gali pasinaudoti šiomis teisėmis. Ir išklausėme suinteresuotų pusę atstovus. Po to, kaip buvau paskirtas pranešėjas, išklausiau abiejų pusių. Vieni sakė, kad nereikėtų viršyti tam tikro laikotarpio, kiti sakė, kad mūsų pasiūlymai nueina per toli. Kad pasiektume, pasiekti tą balansą nebuvo lengva ir aš tikiuosi, kad parlamente teks pasiekti sutarimą. Kai kurie suinteresuoti subjektai šiek tiek nerimavoja dėl tų pasiūlymų, todėl tai aš sumažinau amžiaus trukmę nuo 12 iki 10, kai dėl e, šeimos narių ir prižiūrinčių žmon, asmenų, tai komisija siūlo skirti penkias e, atostogų dienas per metus, remiantis nedarbingumo e, išmoką. O mes manome, kad prižiūrintiems asmenims reikėtų apmokėti tiek pat kaip ir tėvams, tai yra 75 procentus E, bruto atlyginimo, kai ima atostogos ir neremtis e, nedarbingumo kompensacija. Taigi ši direktyva yra sustiprinama tomis nuostatomis, kurios skatina valstybės narės propaguoti vaikų priežiūros centrų naudojimą ir valstybė remti šeimų narius. Didžioji dalis pranešimo bus skirta priemonėmis, kurios turėtų padėti ir apsaugoti mažas ir vidutinės įmonės, ypač mikro įmonės. Tos mažos bendrovės yra mūsų ekonomikos stuburas ir joms reikia mūsų paramos daugiau negu didelėms įmonėms, kuris turi daugiau išteklių. Todėl aš stengiausi užtikrinti, kad šio teisės akto nuostatos nesukeltų papildomas finansinės ar teisinės naštos mažoms, mikro, mažoms ir vidinėms įmonėms. Dirbant su su šiuo pranešimu aš sėkiau tinkamo balanso, kurio būtų galima įdėkti ir būtų padedama ne tik tėvams, bet ir darbdaviams. Ir gal kartu galime užtikrinti, kad direktyva padarytų pozityvų poveikį abiems spektro pusėms. Ir visiems tai būtų naudingi šie pasiūlymai. Prieš baigdamas pirmininkę norėčiau padėkoti šešėliams pranešėjams, žinoma, ir jų darbuotojams, kurie labai buvo kantrus su manimi. Taip pat noriu padėkoti ir savo darbuotojams. Mūsų padėtis nėra lengva, bet aš manau, kad šios priemonės padės padaryti poveikį ir uh, bus svarbus, svarbus darbai šią kadenciją, šioje kadencijoje. Mūsų signalas turi būti, kad parlamentas yra stiprus, jeigu parlamentas bus stiprus trišalių darybų metu, mes turėsime bendrą balsą ir tai padarys pozityvų poveikį visai Europos Sąjungai. Ačiū, ponia Kaza. Marija Arena yra ir šiandien pranešė, bet man atrodo, panengerijos kalbės jos vardu. Ačiū, ponia pirmininkė. Iš tikrųjų, Marija Arena yra mūsų pranešėja, bet ji šiuo metu yra misijoje. Ir mes atsiprašome, kad jos nėra šiandien. O aš norėčiau ir jos vardu, ir savo vardu pirmiausia paneš, padėkoti pranešėjai už jo puikų darbą iki šiol. Jeigu pažvelgsime į tris šio pasiūlymo principus, tai yra asmeninio ir profesinio gyvenimo darinimo, kovo su skurdu ir ypač moterų nepadėtinę padėtį ir kova su stereotipais, kai kalbama apie tradiciškai priskiriamas vyrams ir moteriams funkcijas Tai būtent dėl šių trijų principų e, mes manome, kad reikia dirbti daug ir konstruktyviai visų darybų metu, nes šiais pasiūlymais galima užtikrinti šių trijų principų įgyvendinimą, o jie yra mums labai artimi. Turiu pasakyti, kad pritariu pranešėjo pakeitimams dėl tėvų atostogų neperkeliamumo. Dėl požiūrio, kad būtų galima mokėti padorą atlyginimą darbuotojams, kurie pasiemė atostogų, laiko atostogų ar priežiūros atostogų. Komisijos pasiūlymas atlyginti, kompensuoti tas atostogas kaip nedarbingumo atostogų metu atrodo kaip ir tam tikra nuoboda, nes čia nėra suderinimo Europos lygmenių nedarbingumo atostogos apmokamos kai kuriuose valstybės narėse 100 e, procentų, kitose e, padengiama tik tai 60 ar 70 procentų atlyginimo, pavyzdžiui, Vokietijoje ir Belgijoje, arba dar blogiau 20-30 procentų, kaip Slovakijoje, pavyzdžiui. Ir taip atsiranda nesažinga konkurencija tarp skirtingų sistemų. Kita vertus, dėl ryšio tarp e, vaiko priežiūros atostogų ir e, nedarbingumo atostogų gali padary, galima padaryti poveikį į tai, kaip visuomenė žvelgia į tėvus, tarsi tėvai būtų kažkokie tai ligoniai. Todėl mes esame įsitikinę, kad alternatyvus požiūris yra būtinas apmokant e, tas atostogos. Ir konkrečiai manau, kad pranešėjo nuomonėje galime paremti mūsų frakcijai. Iš tiesų, Davido Kaza pasiūlymai siekia užtikrinti e, atlyginimą už priežiūros atostogas ar tėvystės atostogas, nustatant tam tikrą procentą nuo atlyginimo ir šiuo metu, šiuo atveju pranešėjas siūlo 85 procentus mokėti e, bruto atlyginimo. Mūsų asmeninė nuomonė reikėtų eiti šiek tiek toliau. Tačiau socialdemokratai sutinka taikyti techninį požiūrį ir išpręsti klausimą dėl mokėjimo dydžio ir rasti sudarimą. <clears throat> Kur mes negalime pritarti visiškai pranešėjai, tai dėl tėvų atostogų, kad tėvas galėtų pasimti atostogas ir gauti apmokėjimą. Todėl ne, nepritartina būtų kad jam būtų apmokama pagal nedarbingumo kompensacijos lygmenį. Nes kaipgi tada paskatinsime Slovakų tėvus imtis, imti tokių atostogų, kai tai nepakankamai apmokama. Kita vertus, kai tėvai pasima vaiko priežiūros atostogos, reikėtų E, derinti tą atlyginimo dydį su vaiko priežiūros atostogų ir e, priežiūros, prižiūrinčių asmenų atlyginimo dydžių. Marija Arena norėtų pateikti porą pakeitimų, tai yra, kad tėvystės atostogos būtų privalomas, kad būtų garantuojamas vyrų dalyvavimas e, mokant, auklėjant vaikus nuo ankstyvo amžiaus, Taip būtų galima garantuoti jų įsitraukimą į šeimos struktūrą ir nugalėti tradicinius stereotipus, kurie yra anksčiau buvo paminėti mano pasisakymę. Antras dalykas susijęs su pasiūlymo taikymo sritimi, nes jį nori išplėsti taikant visiems darbuotojams, svarankiškai dirbančiųjų ir netipinių darbuotojų atšvilgių. Trečia, ji norėtų pritarti netaikymą atgalinę tvarką sąlygai. Tai būtų tarsi ugnesenė dėl bandymų sumažinti darbuotojų teisės šalise, kur socialiniai standartai yra aukštesni ir kai dėl antrosios dalies, dėl profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvėros ir lankstesnių darbo sąlygų. Reikėtų bandyti išsaugoti darbuotojų poreikius ir bendrovų interesus. Manau, kad tinkama pusiausvėra tarp, tarp abiejų pusių. Reikia rasti pusiausvėrą tarp svarbiausių ekonomikos subjektų. O svarbiausias tikslas yra užtikrinti darbuotojų teisės, taikyti lankščias darbo valandas, bet nesukeliant pavojaus bendrovių išgyvenimai. Na ir galiausiai, manau, kad mūsų bendra prievalė yra rasti kuo didesnį, kuo platesnį sutarimą Europos parlamente nes ši direktyva signalizuotų apie labiau socialės ir sažingesnės Europos atgaivinimą po griežto taupimo laikų. Ir tai reikštų visų Europos jėgų pažiūrą, pažangą. Ir aš manau, kad tai čia galima būtų įtraukti ir mano kaimyną sėdinti iš kairės. Ačiū. Ar pane Ripeira pavaduoja ką nors? Ne, jūs norite žodžio šiaip. Pane Makintair, prašom. Nemačiau jūsų. Prašom. Aš slepiuosi už ponios. Ponios Šapyro. E, Jana yra mūsų šešėlinė pranešė ir labai atsiprašo, kad negalėjo atvykti į posėdį. Ji paprašė, kad aš jos e, nuomonę perdočiu jums, ką mielai ir padarysiu. Kolegė sako, kad e, įsigilino į pranešėjo parengtą pranešimą ir ji yra patenkinta tuo, kad pranešė siūlo pagerinti komisijos pasiūlymą. Taip pat pritarė moterų komiteto pranešėjams, kurie siūlo sustiprinti mūsų e, reikalavimus, bet komisijos pats pasiūlymas taip pat yra geras pats savaime ir pasirodė laiku. Jana pateiks pakeitimų, kuriais bus e, bandoma įspręsti tam tikras problemas. Pirmiausia, e, infrastruktūros vaiko priežiūros užtikrinimas. Tai yra nepaprastai svarbu įgyvendant šeimų politiką ir padedant tėvams dalyvauti aktyviau darbo rinkoje. Aišku, jeigu moteris ir šeimos nori to. Mūsų šešėlinė pranešėja taip pat e, nori, kad būtų įvertintas poveikis verslui naujųjų priemonių. E, pranešėjas savo pakeitimas taip pat e, tą ir siūlo padaryti, pavyzdžiui, įvertinti, kokį tai poveikį turės mikroįmonėms ir MBI. E, nebūtinai visi gali pritarti visiems pasiūlymus, bet lankstus darbo metodas gali neigiamai paveikti MBI ir pasiūlymas turėtų atsižvelgti į tai. Mūsų šešėlinė pranešė taip pat pripažįsta, kad e, tėvų auginančių vaikų su negale padėtis yra kitokia. Ir mūsų šešėlinė pranešėja e, prašo sumažinti minimalų vaiko amžių, kai prašoma lankščių darbo sąlygų. Ir šiaip e, ji mano, kad atliktas darbas yra pagrindas geras tolesnėms diskusijoms. Ir e, kompromisams. Ji mini 12 metų kaip e, amžių e, vaikams su negale ar vaikams, kuriems reikia kitokių sąlygų. Mūsų pranešė taip pat ketina pateikti savo e, pakeitimus, kad būtų galima atsižvelgti į įvairias sritis ar darbuotojų kategorijas, pavyzdžiui, neformaliai priežiūrą užsimančius asmenis. Taip pat e, noriu pakalbėti šiek tiek apie Junktinės karalystės poziciją. E, ji yra skirtinga. E, teisė į atostogas e, slaugytojams, priežiūriausimiems asmenims būtų naujas dalykas, bet juk nekaralystė yra taisyklių, kurios apima nuostatas siūlomas direktyvoje. Pavyzdžiui, tėvystės atostogas apmokamas vaiko priežiūros atostogas ir lankščios, lankščias darbo sąlygas. Man kyla susirūpinimas dėl kai ko, būtent, kad e, pasiūlymas gali pakenkti jau egzistuojančiams nacionalinėms nuostatoms. E, Pagal dabartinius teisės aktus Junktinė karalystė nėra numatytos galimybės priežiūrą e, atliekantiems asmenims e, išėti atostogų, tačiau yra numatytos lankščios darbo galimybės tiek tėvams, tiek tokiems asmenims. Ir aš norėčiau, kad nebūtų pamiršta tai, jog egzistuoja tam tikros e, nuostatos, bet e, taip pat tuo pačiu norėčiau padėkoti pranešėjus šio darbą. Dabar ponė Weber. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad jis labai išmintingą požiūrį pasirinko, bando e, jisai nagrinėti temą, o jisai nagrinėti temą, kuriai plačiai pritarėme parlamente. Ir jeigu mes norime, kad iki mūsų kadencijos pabaigos ta direktyva būtų patvirtinta, aš jau kaip žinau, taryba laikosi labai e, e, skirtingos pozicijos nuo mūsų. Taigi turime galvoti, kaip dirbti toliau. Noriu pasakyti, kad asmeninio e, profesinio gyvenimo derinimas jėsi su motinystės atostogomis ir bandykime dabar pasiekti kaip galima daugiau. Manau, kad protingas požiūris pasirinktas ne laikytis e, lygos pašalpos, bet numatyti e, procentus. Pavyzdžiui, 7, 75 procentai gali būti priimtinas dydis. Tyrimai e, rodo, kad paprastai tėvai būtų linkę gauti 85 procentus išeidami tėvystės atostogų. Bet manau, kad galima dėl procento dėrėtis. Taip pat esu šiek tiek nustebusi dėl to, kad e, požiūris tuose daugybėje e, posėdžių, kuriuose dalyvavau kaip ir kolegos, tas požiūris išaiškė, pavyzdžiui, Ir jeigu kažkas jeigu e, gimsta vaikas staiga, nors žinoma ruošiamasi vaiko gimimui, bet tėvas ar motina gali pasiekti tam tikrą susitarimą, tai aktualu MVI, kad nenukentėtų veikla tų MVI. Bet reikia susėsti kartu ir dėrėtis ir man atrodo, kad tie dalykai yra įmanomi. Aš e, noriu pritarti lankščių darbo sąlygų minčiai. E, pateiktas atitinkamas pakeitimas, dėl to manau, kad tai labai svarbu ateities darbo rinkoje ir reikia kalbėti apie tai su e, darbdaviais, darbuotojai turi bendrauti su savo darbdaviais. Aš taip pat e, pritariu kitam dalykui ir tikiausiai pateiksiu pakeitimus dėl to, kad įvairių tipų darbuotojai būtų įtraukti, pavyzdžiui, savarankiškai dirbantis darbuotojai, kiti darbuotojai girdėjau, kad e, bus reikalavima, jog tėvystės atostogos būtų privalomos. Aš nežinau, ar galime taip toli e, žengti. Aš suprantu, kad mes galime formuoti tam tikrą elgesį, bet turiu šiek tiek abejonių tarp privalomų atostogų tėvams. Ir galbūt diskusijų metu e, rasime geriausią išeitį ir e, dėl vaiko priežiūros atostogų jos e, bus numatytas iki 12 metų. 12 metų vaikams su negale, e, kitų vaikų atveju 10. Manau, kad tai yra dėrybų subjektas, kaip ir e, tokių atostogų trukmė. Bent jau, kiek girdėjau, taryba laikosi labai griežtos pozicijos ir bando apriboti trukmę kaip galima labiau. Ir Manau, kad užimtumo komitetas gali suteikti tvirtus įgaliojimus daryboms pranešė, jeigu mes būsime susiskaidę, tai bus jam dar sunkiau dirbti. Taigi, e, pabelskime į medį ir dirbkime toliau. E, toliau Tanja Gonzalės Penės. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pranešėjai už jo pasisakymą, už jo darbą, taip pat už e, pateiktus mums paaiškinimus, už e, akcentą savo projektų. Ir aš norėčiau paminėti tris e, dalykus, kurie svarbus pono Kasos pranešime. Pirmiausia, infrastruktūra vaiko priežiūrai, kuri e, komisijos tekste tų dalykų trūko ir mano frakcija taip pat sieks pagilinti šį aspektą, nes tai yra nepaprastai svarbus būtinas elementas tam, kad mes galėtume užtikrinti lygybę darbo rinkoje. Taip pat manome, kad viešasis sektorius e, turėtų būti labiau išplėtotas šioje požiūriu. Antras dalykas E, kad būtų užtikrinta, jog tėvystės atostogos būtų neperdodamas. Tai yra mūsų nuomonė esminės svarbos dalykas, kad taip pat mes galėtume užtikrinti e, lygesnį pasiskirstimą e, pareigomis šeimoje ir darbo rinkoje. Dar vienas dalykas - grinasis atlygis, procentas E, jo, o ne e, lygos pašalpa išėjus e, tos. Žinome, kad valstybės narys yra didžiuliai skirtumai ir dėl to reikėtų kalbėti bent jau apie procentą, ne apie lygos pašalpą. Taip pat aš manau, kad vis tik tai kai kurie pranešime dalykai galėtų būti labiau akcentuoti. Penkis dalykus paminėsiu. Pirmiausia, konkrečiai 75 procentai bendrojo atlygio. E, E, tėvystės atostoms ir asmenims užsimenims priežiūrę. E, atrodo, kad to nepakanka, nes turime duomenų, kurie rodo, kad atlygas e, siemas su atlygiu tėvams. Ir reikėtų, jeigu, pavyzdžiui, šimtų procentų būtų mokamas atlyginimas šimtų procentų, tai tada daugiau tėvų būtų linkę uh, E, imti tėvystės atostogas. Kitas dalykas - tėvystės atostogos, mano nuomonė, turėtų tai būti privaloma. Ir e, tu pripažįsta, atsiprašau, ES statis pripažįsta vyrų ir moterų lygybę, dėl to reikėtų maksimaliai išnauti galimybės, dvi savaitės privalomos gimus vaiko ir įvaikinant vaiką, tai yra minimalus dalykas. Dar vienas dalykas e, - pakeitimai susijęs su darbuotojų teisų įtvirtinimu, kur išbrauktos tam tikros dalys tekste susijusios su tokiamis sąlygomis ir mes manome, kad e, darbdavys neturėtų turėti galimybės atmesti darbuotojo ir darbuotojos prašymo, nes tai yra susijęs su teisėmis. Uh, ir susijęs su darbuotojų valia. Dėl to įmonė negali atmesti tokių prašymų. E, kita vertus, e, daug kur daromos nuorodos į mikro ir, ir MVI. E, ir mes, aišku, norime, kad jos dirbtų kaip galima geriau, bet uh, E, vidutinės ilgalaikės trukmės perspektyvoje nauda bus akivaizdi ir tos, toms įmonėms ir netgi, e, pavyzdžiui, kalbant apie moteris, nauda joms bus labai uh, didelė. Taigi įmonės gali numatyti galimybę tokioms atostogoms. Paskutinis dalykas, man atrodo, kad nepakankamai e, kalbama apie e, šeimas, kuriuose vaiką augino tik e, vienas iš tėvų. Taip pat, kai gimsta keli vaikai ir nepakankamai kalbama apie antro laipsnio priežiūrą užsimančius asmenis. Mano nuomonė, Komis, komisija e, padarė tam tikrų klaidų atlikdama e, poveikio vertinimą. Pirmiausia, buvo gilinamasi į motinystės e, atostogų direktyvą. Mes turėtume galvoti, kaip bendrai žiūrėti į tėvystės, motinystės atostogas ir sukurti vienodas galimybės. Ir mes Tikimės, kad direktyva bus patvirtinta vykstant dėryboms ir kad rezultatas bus mus visus tenkinantis. Uh, Dėkuoju. Miroslavs Mitrofanovs, žaliųjų vardu. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešiai ponui Kasai už jo darbą ir sieki pagerinti komisijos pasiūlymą. Kaip jūs žinote, mano kolegė, paties kolegė Tatjana Ždanoka, anksčiau dirbo šiame komitete. E, ji e, buvo šeširnė pranešėja nuo 16 metų dėl profesinio asmeninio gyvenimo derinimo ir aš e, taip pat dirbsiu laikydamas jos, nubriežto, laikydamas jos nubriežtos krypties. Manau, kad mes turėtume labiau akcentuoti mikro ir MV įmonės ir jų problemas. Taip pat galbūt e, iš kitokio iš kitokios pozicijos žiūrėčiau į tai. E, gyvenimo, e, profesinio gyvenimas, ne gyvenimas yra prioritetas ir šeimos gyvenimas taip pat. Ir pateikti pasiūlymai mūsų, e, kurie skirti peržiūrėti motinystės direktyvai. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į kompensavimo už atostogas lygmenį. Sakoma, kad pašalpa turėtų būti ne mažesnė negu lygos pašalpa. Tačiau e, kompensavimas lygos pašalpos lygmenių yra labai skirtingas valstybėse narėse. Kai kur E, labai e, mažos tos pašalpos ir nepakankamos jos būtų. Taip pat norime pasiūlyti, e, kad būtų mokamas didesnės išmokos. Jau sakiau, kad mes E, norime, kad būtų e, kompensuojamas visas atlyginimas. Komisija siūlo padidinti vaiko amžių iki 12 metų. Aš, mes nepritarėme pranešėjo pakeitimui sumažinti amžių iki, dvi, iki 10 metų. Mes e, buvome sutikę su darbdavių e, E, sąjungomis, organizacijomis ir jie yra susirūpinę dėl to, kad ketinama padidinti amžių, bet taip pat yra ir pozityvių elementų. Pavyzdžiui, e, išdalimas atostogų per ilgesnį laikotarpį, tai e, našumą darbo padidintų darbuotojų ir būtų naudinga ir darbdaviams perdavimas ar neperdavimas, galimybė perduoti ar ne, ne, nebuvimas galimybės perduoti atostogas. Mes savo požiūrį pateiksime pakeitimais. Neatsižvelgime į, ne, e, į šeimas, kuriuose vaikus augina vienas, tėv, vienas iš tėvų. Mes taip pat norėtume E, šiek tiek pakoreguoti dalį, kur kalbame apie slaugytojų atostogas. Komisijos pasiūlyme jau yra tam, tų, tam tikrų elementų, tačiau mes manome, jog penkios dienos nėra e, laikotarpis, kurį būtų galima pavadinti atostogomis ir mes norėtume, kad jis būtų prailgintas. Dėkoju. Ačiū E, sveiki atvykę į užimtumo komitetą. FDD atstovės Laurus Agėjos salėje nematau, ar kas nors ją pavaduoja, ne. E NF Joel Malan taip pat jos nėra ir nėra pavaduojančių. Tai reiškia, kad dabar leisime pasisakyti tiems, kurie iš anksto užsiregistravo. Kalbėti žodis suteikiamas ponai, poniai Kasu. Ačiū už suteiktą žodį. Ja, ponai klausai žodis. Norėčiau pasakyti, kad prašymas tikrai puikiai parengtas ir galima dėl nuostatų tikrai bendrai diskutuoti. Manau, kad atlikta tikrai labai daug svarbių darbų siekiant e, tinkamiau suderinti šeiminį ir profesinį gyvenimą, tačiau komisijos pasiūlymas yra skirtas šeimų politikai, o tai yra valstybių narių kompetencijos rytis, taigi turime nepamiršti ir subsidarumo principo šiuo atveju, kuris yra labai svarbus. Jau minėjau anksčiau, kad pritariu toms abejonėms, kurios, kurios buvo išreikštos dėl mažų ir vidutinių įmonių, nes e, poveikio vertinime nepakankamai atkreipimas dėmesys į šių įmonių patirsimą poveikį. Taigi e, man e, labai patinka ir džiugu, kad pranešėjas šiam aspektui skiria pakankamai dėmesio. Taip pat labai svarbu, kad sistema veiktų lankščiai. Mes nenorime, kad žmonės būtų verčiami rinktis šeimą ar profesinį gyvenimą. Taigi lankstumas čia yra e, pats svarbiausias raktas į klausimo sprendimą. Ir tikrai būtų labai gaila, jeigu Europos šeimos dėl šių nuostatų imtų gimdyti mažiau vaikų. Todėl būtent atsižvelgti taip pat ir į praktinę patirtį daugelį valstybių narių, kurios skiria nemažą finansinę paramą vaiko priežiūros atostogoms, taip pat tėvystės atostogoms, tačiau matome, kad labai mažai tėvų naudojasi tokia galimybė. Pavyzdžiui, Estijoje e, mokamas 100 procentų dydžio atlyginimas ir tėvai gali pusantrų metų likti namuose ir prižiūrėti vaikus. Kitose šalyse e, mokama tik tai 10 procentų atlyginimo dydžio, taigi reikia atsižvelgti į tuos didžiulius skirtumus kurie e, sviroja, e, sviroja nuo 10 iki 100 procentų. Taigi, jeigu mes e, sugebėtume daugiau paskatų čia sukurti, tai tikrai būtų išeitų tai naudą. Labai trumpai dar dėl Vengrijoje. Vykdomos šeimos politikos, jai mūsų šalies skiriama tikrai daug dėmesio. Mums svarbu su sudaryti vaik, tėvams sąlygas e, kuo ilgiau ginti savo vaikus, tačiau neturėtų prarasti arba nukentėti finansiškai ir Vengrijoje. Į šios aspektus taip pat turėtų būti atsižvelgiama ir aš tą sakau ne tik dėl to, kad pats esu e, Vengrijos atstovas. Man labai patinka ta sistema, kuri yra taikoma Estijoje, kuomet tėvai gali pusantrų metų auginti savo namus vaikose, taip pat vaiko priežiūros pinigai yra mokami. Tėvams galima grįžti į darbo vietą taip pat ir po šešerių mėnesių pertūros, tačiau labai svarbu išlaikyti tą finansinę paramą ir išsaugoti tėvams darbo vietas. Tai yra vienas iš esminių aspektų. Manau, kad vien finansinės paramos, vien e, išmokų už vaikus nepakanka, reikia sudaryti geresnės sąlygas e, vaikams auginti, e, prižiūrėti, taigi būtų neblogai. Jeigu pranešėjas būtent šiems aspektams skirtų daugiau dėmesio, aš pateiksiu atitinkamus pasiūlymus dėl pakeitimų šią linkmę. Ir taip pat uh, E, džiaugiuosi, kad taip pat e, buvo išsakyta parama ir e, neįgalius vaikus auginantiems tevams Vengrijoje, tokiems tevams yra suteikiamas ilgesnės vaiko priežiūros atostogas, nes negaliems vaikams reikia daugiau priežiūros, reikia labiau jais rūpintis ir valstybė atitinkamai turi labiau pasirūpinti tokiamis šeimomis. Taigi norėčiau tikrai nuoširdžiai padėkoti pranešėjai už iki šiol atliktą darbą, nekantri laukiu tolimesnių diskusijų. Ačiū. E, Pane Ribeiro žodis, ačiū ponė pirmininkė. Norėčiau pirmiausiai padėkoti Davidui Kasui už atliktą darbą. Manau, kad jam ši tema labai rūpia ir jis ateityje taip pat stengsiuosi užtikrinti atitinkamą pusiausvyrą tame dokumente, kuris susilaukia jau nemažai kritikos. Labai svarbu iki šios kadencijos pabaigos e, sėkmingai baigti svarstyti šį klausimą. Mes prisijėmėme atsakomybę už šį procesą ir privalome nepamiršti, kad esame e, teisėti Europos piliečių atstovai ir todėl savo veikloje turime aiškiai atsiriboti nuo tarybos veiksmų. Mes turime aiškiai suvokti, kad e, su šeima susijusios pareigos atsiranda ne tik po to, kai gimsta vaikai. Ir žinoma, reikia pasidalinti darbais ir pareigomis e, tarp tėvo ir motinos, tačiau taip pat turime kalbėti ir apie kitus žmogaus gyvenimo etapus, kuomet jam reikalinga priežiūra, pavyzdžiui, susirgus vaikams, o lygų būna įvairių. Ir e, tikrai skirtingos priežiūros reikia vaikui sergančiam gripu ir uh, E, šeimos nariui, kuris susirgo vėžiu arba kuriam reikalinga priežiūra ligoninėje arba neįgaliesiams asmenims yra skirtinga priežiūra ir slaugimas. Taip pat e, priežiūros e, lygis priklauso ir nuo prižiūrimo asmens amžiaus. Taigi aš pateiksiu atitinkamą pakeitimo pasiūlymą e, tam, kad mes neapsiribotume, ne tik, kad neapsiribotume vien tėvų teisėmis, tačiau e, taip pat apriektume ir kitus aspektus, siekdami suderinti profesinį ir šeiminį gyvenimą. Ir e, ne, ir užtikrinti atitinkamą lyčių lygybę. Europos vyrus reikia paskatinti eiti vaiko priežiūros atostogų. Davidui Kazui noriu pasakyti, kad problema susijusi su šios temos eskalavimu yra tokia, kad šiame pranešime apskritai aš nematau vietos skirtos pusiausvirai Apie ką mes čia, apie ką mes čia apskritai kalbame, nes tėvystė e, įvardinti kaip atostogas būtų įžeidimas e, bet kuriam iš tėvų, ar tėvui, ar motinai, ar e, vienišiems tėvams, nes tėvystė reiškia negalėjimą versis profesinė veikla, kai vaikai serga, negali, tėvai dažniausiai neina į darbą arba negali dirbti pilną darbo dieną. Uh, Todėl turi dirbti ribotą darbo laiką, o tai reiškia, kad nukenčia jų senatvės pensija, nes e, tėvystės laikotarpis nepripažįstamas kaip darbo laikas, reikia tai pripažinti kaip darbo laiką. Ir e, jeigu mes to nepadarysime, tai ir neužpildysime tos atsiradusios spragos, neužtikrinsime, negalėsime užtikrinti jokios pusiausvėros. Todėl svarbu vaiko priežiūros e, atostogų laiką atitinkamai klasifikuoti. Klausimas, kaip turime tą laiką klasifikuoti, todėl labai svarbu e, yra palyginti vaiko e, ūkdymo priežiūros laikotarpis su atitinkama profesinė veikla, e, kuri yra e, šia, šiam darbui artima, tai yra pavyzdžiui e, darželio auklėtojų, lapšelių auklėtojų veikla, slaugytojų veikla ir įvertinti galimybės taip pat ir mūsų finansinėje sistemoje. taip pat reikia atsižvelgti į tai, kokių privalumų atneša vaikų neturėjimas, nes tai šiuo metu yra pats pelningiausias modelis, siekiant užsitikrinti kuo didesnį senatvės pensiją. O šiame pranešime apie tai visiškai nekalbame. Taigi turime užtikrinti vienodas teisės tiek e, mokestinių, tiek kitais požiūrės tarp asmenų, kurie augina vaikus ir kurie jų neaugina. Kuomet kalbame apie būtinybę e, gimdyti, auginti vaikus, mm, e, tuomet turime atsižvelgti ir į skirtingus vaiko vystimosi etapus, kalbant e, apie arba vertinant e, tėvų negalėjimą verstis profesinę veiklą ir galima kalbėti apie skirtingus etapus nuo vienerių metų iki trijų metų, nuo trejų iki šešerių metų ir vėliau kalbant apie vaiko raidą, vaiko vystimasi ir atitinkamai galime į šiuos etapus orientuoti ir mūsų pasirenkamus e, modelius, e, numatydami tėvams atitinkamą finansinę paramą. Jeigu e, mąstytume šią linkmę, tai iš tiesų galėtume kalbėti apie teisingumo užtikrinimą ir nereikėtų mums skūstis dėl nerandamos senatvės pensijos, kuomet e, nesvarbu ar tėvas ar motina išeina vaiko priežiūros atostogų. Žinoma, reikia nepamiršti, kad e, pirmieji kūdikystės mėnesiai yra labai svarbus kūdikiu, kai jisai būna kartu su motina, o po to galima kalbėti ir apie tėvo išeimo vaiko priežiūros atostogų. Ačiū, žodis ponui Hoč. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerai, kad Europos parlamentas ir mūsų komitetas bei pranešėjas kasa įvertino komisijos pateikiamą dokumentą, nes klausimas iš tiesų yra ypatingai svarbus, tiesą sakant. Taigi, manau, kad ilgalaikė perspektyvoje čia mes susidursime su rimta dilema ir turėsime atsakyti savo klausimą, ar galima suderinti tai, ką labai sunku yra suderinti nes kyra klausimas, ar tuo pačiu metu galima siekti profesinės karjeros ir e, būti laimingu asmeninėme gyvenime. Ar, e, klausimas kyla, ar galima to pasiekti. Ir tas e, terminas arba pavadinimas pusiausvyrą tarp profesinio ir šeiminio gyvenimo reiškia, arba reikštų, kad reikėtų e, į dvi vienodas dalis padalinti profesinį ir šeiminį gyvenimą, tačiau pasaulyje nėra tokios pusiausvėros 50 per 50 visuomet egzistuoja tam tikra pusiausvėros dinamika ir mes turime nepamiršti, kad e, šeima arba profesinis gyvenimas yra susijęs su labai rimtais padariniais Ir nepaisant to, problema vis tiek egzistuoja. Reikia pabrėžti, kad 65 procentai aukštųjų mokyklų absolventų yra moterys, tačiau m, mm, e, profesinė veikla verčiasi 12 procentų moterų mažiau nei vyrų. Todėl e, <clears throat> reikia siekti keisti tą situaciją. Ir turime suvokti, ir e, užduos, užduot savo klausimą, ar ES lygmenių patvirtinta direktyva padarys mus laimingais profesinėme ar asmenėme gyvenime. Aš manau, kad e, kiekviena valstybė narė turėtų saugoti tam tikras vertybės, rūpintis jomis, siekiant E, konkrečiais veiksmais užtikrinti tą lyčių e, pusiausvyrą. Pavyzdžiui, e, sudarant sąlygas vaikus leisti į lopšelius iki mokyklinio ūkdymo įstaigas, taip pat patvirtinti specialiasias pro programas ruošiantis tėvams išeiti vaiko priežiūros atostogų. Taip pat turime suvokti, kad uh, E, šeimai e, priklauso ne tik negalus vaikai, tačiau taip pat, pavyzdžiui, ir vyresnio amžiaus tėvai. Ir, e, taip pat yra šeimos dalis. Ir <clears throat> klausimas, ar kas nors laimingai jausis, turėdamas atsakyti profesinės veiklos tam, kad prižiūrėtų vyresnio amžiaus. Tėvus ir kas nors, ar kas nors būtų labai laimingas, jeigu tėvas būtų verčiamas eiti tėvystės atostogų pirmaisiais mėnesiais, kuomet motina reikia maitinti kūdikį krūtimi. Uh, Lenkijoje, pavyzdžiui, e, yra patvirtinta e, programa 50, plus, kai kuomet mokamos didesnės, mokami didesni vaiko pinigai už antrąjį vaiką, taip pat e, mokyklos, tai yra valstybė finansuoja lopšelius ir daželius, siekiant, kad jie taptų nemokami, taip pat yra numatyta būsto, aprūpinimo būsto programa jaunoms šeimoms. E, e, ir tokiu būdu stengiamas sudaryti geresnės sąlygas derinti profesinį šeiminį gyvenimą. Ir e, aš tikrai baiminuosi, kad negalima nuleisti tokių priemonių iš viršaus ES kažkokiu įsaku. Tačiau reikia sudaryti tokias sąlygas, pasitelkti tokius argumentus tam, kad tai savaime vyktų gyvenime, tiek profesinėme, tiek asmeninėme. Ačiū. Ačiū, Pimenta Lopes. Obrigado, senhora Presidente. Agradecer também a exposição. Ačiū, ponia pirmininkė. Nesta... Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai už visą darbą rengiant šį, rengiant šį dokumentą ir už visą diskusijų procesą mintis yra parengti direktyvą. Na, pirmoji pastaba yra ta, kad iki šiol šis procesas, kai buvo priimtas komisijos dokumentas, kaip jis buvo parengtas ir toliau, tai yra e, svarbu, svarbu yra tai, ką žinome apie tarybą, yra įvairių nuomonių pozicijų Europos parlamente. Visų pirma, Europos Sąjungoje sutarimas pasirodo yra įmanomas, jeigu gyvendinama neoliberaliai ekonomika, bet daug sunkiau rasti sutarimą tokiais klausimais kaip šis. Pajutame tai, kai diskutavome apie motinystės direktyvą, jeigu noriu pabrėžti socialinę politiką, socialinę politiką, kuris stiprina socialinės teisės, sutarimą kur kas sunkiau pasiekti. Aš nuoširdžiai tikiuosi, kad e, klystu ir tikiuosi, kad galime eiti teisingų kelių galiausiai ir pagerinti socialinės sąlygas Europoje. Na, nuomonės skirtumai yra gana dideli, tai yra aišku ir tai buvo visada aišku. Taigi norėčiau atkreipti jūsų dėmesį iš tai, ką turime užtikrinti, kad bet kokioje direktyvoje, kurią patvirtiname šiame fronte, būtų numatytos garantijos, kad nebūtų mažinamos jau galiojančios teisės valstybės narėse. Pateiksiu pavyzdį Portugalijos atveju. Jeigu šie pasiūlymai būtų gyvendinti, Portugalijoje, tai jie užtikrintų menkesnės teisės, negu kad jau turime pagal Portugalijos teisę. Jo tai, tai yra netraukštama, visų pirma, laikotarpiai. Mes manome, kad jie turėtų būti ilgesni tiek motinystės, tėvystės ir tėvų atostogams. Pirmiausia, jie turi atitikti vaiko poreikius, motinos poreikius bet taip pat visos pačios poros, apskritai platesnės šeimos poreikius. Ir todėl aš manau, kad mes turime, turime naudoti drauginių organizacijų rekomendacijas, pavyzdžiui, pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas. Per pirmosius šešis mėnesius rekomenduojama maitinti kūdikį krūtimi ir tai reikia paminėti ir čia apibrėžiant motinystės atostogų trukmę, pavyzdžiui. Be to, e, tėvų atostogų, tėvystės atostogų atveju turėtų būti leidžiama perkelti tas atostogas, leisti porai apsispręsti, kaip jie tai nori tai daryti. Ir taip pat užtikrinti lygybę tais atostogų atvejais, kai jos nepagamos šimtų procentų. Ir čia reikėtų pakritikuoti šias nuostatas. Kai motinysės atostogos sulyginamos su lygos pašalpa ar panašiai. Mums atrodo, kad motinystės atostogos turi būti apmokamos šimtų procentų, nes kitaip E, poros baudžiamos du kartus. Mes žinome, kad vidutiniškai ES moterys dirba 16-17 procentų mažiau. A, uždirba 16-17 procentų mažiau. Jeigu moteriams netlyginama 100 procentų per vaiko auginimą atostogos, tai ta spraga dar didės. 100 procentų atlyginimo mokėjimas vyrams būtų paskata jiems e, paimti tas atostogas. Čia vėlgi turiu galvoje Portugalijos pavyzdį. Tėvystės tai atostogos turi būti perkeliamos ir turime siekti užtikrinti kuo didesnį vyrų dalyvavimą prižiūrint vaikus. Mes taip pat manome, kad laikotarpis turi būti skaičiuojamas iš karto po vaiko gimimo, neturi būti jis ištesimas per 10-12 metų. Tai nėra tikros tėvystės atostogos, tai yra painiama su kai kuo kitu. Tai yra e, atostogos e, siekiant padėti šeimai, partuarės teisėje tai yra numatyta. 30 dienų per metus galima pasimti atostogų prižiūrėti šeimą, bet, bet kokio amžiaus vaikų atveju. Ir tai neturi būti painiojama su motinystės ar tėvystės atostogomis. Kalbam apie infrastruktūrą, siekiant padėti prižiūrėti vaikus, turi būti viešos investicijos į tinklus, kurie duoda užtikrina tokią pagalbą. Turi būti viešai prieinamos priežiūros galimybės ir jos turi būti nemokamos. Tai neturėtų būti papildoma finansinė našta šeimoms, kaip yra dabar. Ir pabaigai e, užimtumo klausimai. Čia buvo kalbama apie lankstumą šiandien. Mes prieštaraujame tokiam lankstumų panaudojimui, siekiant užtikrinti pusiausvyrą tarp darbinio ir asmeninio gyvenimo. Turėtume siekti to, kad darbo valandos atitiktų šeimų poreikius. Turėtų atsižvelgti į šeimų poreikius. Nebūtinai turėtų būti mažinamas darbo laikas labiau turėtų būti kitaip paskirstamas darbo laikas savaitės bėgėje. Iš tikrųjų nesupratome, kaip galima sakyti, kad motinystė yra problema darbdaviams ir bendrovėms. Tai iš tikrųjų priblaškia. Turime tam tikrą nedarbo lygį, turime fiks, fiksuotas darbo sutartis, kad žmonės turėtų laiko e, prižiūrėti šeimas bendrovės, turės pusę metų laiko pasiru, pasiruošti darbuotojo nebėjimui. Juk nuo neštumo iki vaiko gimimo praeina daug laiko - 9 mėnesiai. Ir per tą laiką darbdaviai gali pasirinkti darbuotojo atostogams. Jie gali priimti darbuotoją dirbti laikinai, tam laikotarpiui. Na ir be visako reikia geresnių socialinės apsaugos mechanizmų ir užtikrinti tinkamais darbo teisės visiems visų pirma moteriams, bet taip pat ir vyrams. Mes turime skatinti žmonės pasinaudoti jau egzistuojančiamis teisėmis. Dar kartą noriu atkreipti komiteto dėmesį iš tai, ką. Nepakanka visą tai rašyti įstatymuose. Jeigu nebus mechanizmų leidžiančių pasinaudoti tomis teisėmis, nebus stebėsnos sistemų, kad būtų galima pasinaudoti tomis teisėmis. Tai bus tik tai popierinės teisės. Portugalijoje dėja, manau ir kitur Europoje matome vis dažniau pasitaikančių atvejų, kai vyrai ir moteris negali pasitarinuoti savo teisėmis pagal įstatymus, nes kyla pavas, kad jie praras darbą. Ačiū. Marian Harkin, prašom. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti Davidui Kaza už jo subalansuotą požiūrį. Aš sutinku, kad mums reikia tinkamo atlyginimo už tėvystės atostogas. Visi tyrimai rodo, kad e, svarbiausia priežastis, dėl ko tėvai neima atostogų, yra dėl to, kad jie negauna tinkamo užmokesčio. Jeigu mes rimtai norime tai skatinti, reikia dar kartą apie tai pagalvoti. E, lanksti darbo tvarka, na, nelengva bus tinkama pusiausvyrą rasti čia kolega iš socialistų frakcijos sakė, kad turime pasistengti subalansuoti darbuotojų teisės, nekeldami pavojaus bendrovių išgyvenimai. Na, žodis išgyvenimas turbūt yra per daug sakyti. Bendrovės turi būti konkurencingos, turi, iš tikrųjų turi būti pelningos, o didelėms bendrovėms daug lengviau tokį lankstumą įdėkti. Matome savo šalise didelės bendrovės e, taiko e, lankščias darbo valandas ar lankščią darbo tvarką, tai daug sunkiau mažoms ir vidutinėms įmonėms ar mikro įmonėms tai padaryti. Taigi aš tikiuosi, kad pasieksime čia proporcingą pusiausvyrą. Adam Koš kalbėjo apie tai, kad reikia nepamiršti nacionalinių teisės aktų, o kolega iš Portugalijos taip pat minėjo apie tai, kad niekas pagal šią direktyvą nesumažintų jau esamų standartų. Turbūt daugelis iš mūsų žino, kas atsitiko su motinysės atostogų direktyva. Ir mes tikrai nenorime, kad taip atsitiktų ir su šio pasiūlymu. Turint galvoje visos šios uh, na, sąlygas turime stebėti nacionalinius teisės aktus. Junktinėje karalystėje, Airijoje turime jau priežos darbuotojų atostogų nuostatas ir čia turime nepamiršti, 80 procentų priežiūros Europoje yra neformali, tai yra šeimos narių teikiama priežiūra. Ir 75 procentus tos priežiūros priklauso moteriams. Ir kadangi visi gyvename ilgiau, tai arba mes prižiūrime kažką, arba mums patiems reikės priežiūros ir šiame kontekste Europos teisės aktai yra reikalingi, nes kai kurie kolegos sako, kad Europos teisės aktai čia nebūtų tinkami. Aš tikrai su tokia nuomonė nesutinku. Nežinau, mums pavyks pasiekti tai per šį pranešimą, bet svarbu suprasti, kad finansinė, finansinės paramos ne visada pakanka, reikia turėti ir kokybišką vaikų priežiūrą, ir ilgalaikę kokybišką priežiūrą, kad iš tikrųjų būtų galima pasiekti realų, realią darbo ir šeiminio gyvenimo pusiausvyrą priežiūrą priežiūro teikiantiems žmonėms. Gerai, kad nustatoma principus, bet reikia žiūrėti, ką galima padaryti daugiau. dėl aukštesnio amžiaus, aukštesnio amžiaus e, ribos e, vaikams aš sutinku, o dėl vaikų su ypatingais poreikiais tai dar reikia pagalvoti, nelengva bus pasiekti sprendimą, bet reikia galvoti. Ir galiausiai, ką minėjo keli kolegos, pensijų klausimas, kad kai žmonės pasima atostogų prižiūrėti vaikus, jie praranda dalį, dalį savo atlyginimo, dalį įmokų į pensijų sistemą ir po 20 metų jie galiausiai gauna mažesnę pensiją. Vėlgi, nežinau, ar galima tai išspręsti čia, galbūt paminėti reikia konstatuojamo dalyje ar panašiai, bet reikia siekti užtikrinti, kad žmonės e, šiandien prižiūrintis kitus rytoj nebūtų tos skurdžiau ir sen, gyvenančios senesnės moteris, kurių dauguma tai daro. Taigi, džiugu matyti šį teisės aktą prieš akis ir lauksime tolesnio darbo. Ačiū turiu panešoju, draugą. Labai ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjai už jo pasiūlymus, kurie yra pamatuoti ir subalansuoti, man atrodo. Jie atsižvelgia į motinų, tėvų, vaikų interesus, aišku, ir darbdavių taip pat. Aš galiu pritarti daugumai pasiūlymų, pavyzdžiui, džiugu, kad pabrėžiama būtinybė turėti geros kokybės pakankamas vaiko priežiūros įstaigas. Taip pat aš pritariu dėl e, pakankamo atlyginimo užtikrinimo, kad jis iš tikrųjų būtų adekvatus, negalima būtų kalbėti apie išmokas mokomas lygos atveju. E, tos išmokos turi būti pagrįstos atlyginimo dydžiu. Tėvo atostogos sulyginimas su lygos išmoka būtų tinkama, bet tėvų atostogos ir, ir priežiūrinčių asmenų atlyginimas turi būti pagristas e, brūto atlyginimo dydžio. Turiu pastabų dėl tų brūto atlyginimų dalies. 75 procentai kaip minimumas, man atrodo, šiek tiek per didelis. Aš siūlyčiau e, tam tikrų alternatyvų. Taigi galiu pasakyti, kad pranešėjas bando apsaugoti ir MVI, tam pritariu. Aišku, valstybės narės turi būti lankščios, nustatydamos, kaip apriboti administracinę naštą MVI. Taip pat sutinku, kad būtų sumažintas vaikų amžius e, tėvų atostogų atveju. Pranešėjas surodė 10 metų, komisija 12 metų. Manau, kad galima dar sumažinti tą amžių. Man atrodo, kad 8 metų riba turėtų būti pakankama pasiekti direktyvos tikslų. Reikia dar taip pat spręsti kai kurios kitus problemas ir aš pateiksiu keletą pakeitimų. Pavyzdžiui, prižiūrinčių asmenų e, atostogų atveju giminaičio apibrieštis gana siaura. Valstybės narės turėtų būti skatinamas ją praplėsti, kad prižiūrintis asmenys galėtų prižiūrėti daugiau giminaičių. Toliau neperkeliamumas atostogų yra galbūt gera mintis, tad keturių mėnesių neperkeliamumas yra per daug ribojantis, kaip sakė kolega. Tėvams reikia daugiau lankstumo, aš pasiūlysiu trumpesnį laikotarpį neperkeliamumui Ir siūlyčiau, kaip, kaip alternatyvą valstybės narės gali siūlyti premijinį laikotarpį tėvams. Būtų mažiau ribojanti priemonė ir labiau motivuojanti priemonė. Kaip žinote, tai jau veikia tokia sistema Vokietijoje, todėl pasiūlysiu keletą pakeitimų ir tikiuosi, kad mums parengsime galiausiai gerą uh, pranešimą, sieksime kompromisus su komisija ir taryba. Ačiū, ponia Kaza. Kreipiuosi į komisiją, ponas Olivija, prašom. Labai ačiū, gerbiamą pirmininkę. Norėčiau pritarti E, pranešimo, e, pranešime išreikštai paramai mūsų pasiūlymui dėl e, direktyvos. Mes manome, kad apibriežti tam tikrus dalykus, tai įskaitant kompensacijas, labai svarbus dalykai yra siekiant įtvirtinti lyčių lygybę darbo rinkoje. Dėl subsidiarumo yra dalykų su aptariama, bet yra pateikti teisės aktai dėl e, šeiminio profesinio gyvenimo derinimo ir e, pritariama tam, kad ES turi imtis veiksmų šioje sityje, derinantis prie subsidiarumo principo dėl kompensavimo lygio. Komisija mano, jog minimalus standartas panašaus bendro ligmens e, tėvystės vaiko priežios atostogoms e, galėtų patikslinti aiškumą pasiūlymo. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad mes nepritarėme nuorodai į nacionalinę teisę, apie tai buvo daug kalbama e, kolektyvinė sutartys, praktika dėl darbuotojo apibrėžimo. E, valstybės narės e, savo ruoštų gali apibrėžti tai, kas yra darbuotojas. Ir mes manome, kad toks pasiūlymas įvestų painiavos ir e, padidintų teisinio neiškumo dėl direktyvos apriepties. Dėkuoju, dabar žodis ponui Kazai. Madam Chair, thank you colleagues. Ačiū. E, pirmininkė, ačiū kolegos. Mes iš principo sutarėme dėl šios direktyvos. Aš e, tikrai ir toliau mielai dirbsiu su šešiniais panešiais. Nepamirškime, kad turime siekti e, plačiai, bet nepersistenkime, būkime realistai. Aš esu tikras, kad atėjus laikui mes galėsime puikiai kartu padirbėti. Pasižymėjau visus prašymus. Tėvai turi auginantis vaikus su specialiaisiais poreikiais. Reikia pasižiūrėti, ką galėtume padaryti šioje srityje dėl jungtinės karalystės teisės aktų ir Portugalijos teisės aktų. Norime pasakyti, kad yra numatyta nuostata dėl išimties, tai reiškia, kad valstybės narės galės taikyti palankesnės sąlygas e, ir kad mūsų teisės aktai nepakenks egzistuojantiems principams. Labai svarbu prisiminti, kaip viskas buvo su motinystės atostogomis. Jeigu mes nesielgsime realistiškai, tas pats atsitiks ir mes nenorime, kad e, pasikartotų tą patį istoriją, kaip kad buvo motinystės direktyvos atveju. Padėkime e, tą tai direktyvai patvirtindami e, šį dokumentą pradėkime nuo ko nors, nuo realaus, realistiško pasiūlymo. Žinome, kad taryboje bus kovojama labai griežtai, bet mes neturėtume persistengti siūlant, siūlydami naujas mintis komisijos pasiūlymui, naujas idėjas. Koreguokime jį siekdami užtikrinti pusiausvę. Mes neįspręsime visų pasaulio egzistuojančių problemų ar uh, visų valstybių narių problemų, bet e, raskime bendrus standartus, dėl kurių galime sutarti ir tegu tai būna pradžia, pradžia, kuri mums leistų ateityje pagerinti šį teisės akto pasiūlymą ir, kas svarbiausia, motinystės atostogų direktyvą. Dėkuoju. Dėkuoju Jums visiems už šias diskusijas, jos buvo įdomios tikrai iki balandžio 13-osios 12 valandos galima pateikti pakeitimus. Mes Liepos 11 savo komitete tvirtinsime šį pranešimą, o tikriausiai pavasaros atostogų plenarinėje sesijoje parašyta, kad dar bus patikslinta data, kol kas neaišku kada tai bus daroma. Dabar paskutinis darbo tvarkės klausimas. Socialinės ir solidariosios ekonomikos įmonių statusas. Ponas Bekeris pristatys šį klausimą. Man labai malonu matyti tiek daug kolegų, kurie liko, kad pasiklausytų jūsų. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū visiems tiems, kurie dar rado laiko. Šiam klausimui noriu padėkoti šešiems pranešėjams už konstruktyves diskusijas, taip pat ir su ponimas Talkai, jūri komiteto nariui, taip pat Europos parlamento e, mokslinio tyrimų centrui, kuris parengė e, puikų tyrimą. Įmonių socialinė atsakomybė yra labai svarbi ir e, <clears throat> net ir krizės laikotarpius socialinių paslaugų tiekėjai įmonės teikiančios socialinės paslaugas įdarbina maždaug 10 procentų visų Europos darbuotojų nuo krizės pradžios įdarbino papildomai 1,8 milijonus asmenų. E, socialinis verslas e, apriepia e, socialinė integracija, socialinės paslaugas, aplinkosauginė aplinkos veiklą ir šie trys aspektai vienas kitam neprieštarauja, taigi reikia ES lygmenį patvirtinti atitinkamas nuostas, kad e, rinkos ekonomiką padarytume dar labiau orientuotą į socialinius poreikius, todėl mes norime e, nustatyti statutą visoms e, socialinės rytė veikiančioms įmonėms, ar tai būtų kooperatyvai, ar uh, draugijos ar fondai ar nepelno siekiančios organizacijos, viešosios įstaigos, <clears throat> šios e, verslo formos, įmonių formos yra labai patrauklios jaunimui, kurie orientuoti į socialinę veiklą, į aplinkosauginę veiklą. Mano nuomonės pagrindiniai aspektai, pagrindinės nuostatos e, yra orientuotos į E, verslo, verslo kuris generuoja pelną, tačiau e, kurį e, investuoja į savo socialinę veiklą. Siekdamos su šia veikla susijusių tikslų. Mes manome, kad būtina dar labiau pabrėžti socialinės įmonių veiklos svarbą rinkos sąlygomis. Taip pat labai svarbu pasiekti, kad e, socialinės, socialinė veikla besverčios įmonės e, e, parodytų ar pademonstruotų apčiopimus rezultatus. Pavyzdį galiu pat teikti, pavyzdžiui, karito viešbutį arba e, labdaringą karito e, pobūvius aptarnaujančią įmonę. Galėtų kilti klausimas, e, ką bendro tokios įmonės turi su socialinė veikla. Pavyzdžiui, tai, kad įdarbina ilgalaikius bedarbius. Va, sakykime, televizorių taisykla, dviračių taisykla. Taip pat iš pirmo žvilgsnio atrodo nieko bendro neturi su socialinė veikla, tačiau įdarbina e, buvusius e, kalinius e, savo įmonėje. Ir vėl čia galima kalbėti apie socialinį poveikį mūsų visuomenėje ir jis yra tikrai didžiulio masto. Tokiu būdu valstybės gali stopyti labai daug lėšų socialiniams išlaidoms, nekalbant jau apie tai, kad žmonėms suteikiama galimybė vėl integruotis į visuomenę, užsiimti socialinę e, veiklą. E, pavyzdžiui, egzistuoja e, krūties vėžio diagnostikos centrai, kuriuose dirba, yra įdarbinami neregiai ir uh, jie būtent uh, naudodamiesi savo jautriomis rankomis gali diagnozuoti krūties vėžį, apčiuopti navikus. Taigi savo pranešime mes raginame skatinti socialinę veiklą užsiimančias įmonės tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygmeniu ir daryti tą ES mastu. Dar vienas pasiūlymas e, nesulaukė pritarimo. Na, aš pasisakau už tai, kad būtų nustatoma tam tikrų sertifikatų išdavimo sistema, kodėl, pagal kurią socialiniai veiklai besvečios įmonės e, gautų tam tikrus e, pažymėjimus socialinius sertifikatus, nes privatus investuotojai, šimtai tūkstančių tokių yra, investuoja į socialinę veiklą ir investuotojas nebūtinai gali kontroliuoti, ar ta įmonė iš tiesų veršiasi socialinę veiklą. Ir jeigu mes jau norime pritraukti privačius investuotojus į šią veiklą, tai yra investuotojai, kurie nesiekia labai didelės investicinės gražos, tačiau uh, nori užsitikrinti vis tiek tam tikrą investicinę gražą, gražą tuomet turėtume įdėkti tą sertifikatų sistemą, sertifikavimo sistemą. Baigdamas noriu Jūs paprašyti pateikti savo pakeitimus iki balandžio 9 dienos 17 valandos. Ačiū. Ačiū, ponai Bekeriai, suteiksiu e, žodį Emilienu Pavelui. Noriu. Norėjau atsi... atsiprašyti kolegos Lopes vardu, jisai dalyvauja renginyje Gente šiandieną. E, jisai dėkoja e, Jūri ir užimtumo komiteto pranešėjams už darbą. Mm, abu komitetai e, dalyjasi kompetencijomis dėl šio klausimo ir bendrai rengiamas pranešimas. Ir e, e, reikia paminėti Europos e, pridėtinės vertės vertinimo tyrimą, rengiant mūsų nuomonę. Ir tas tyrimas reglamentuoja įdėkti sertifikavimo ar žymėjimo sistemą tų įmonių, kurios atitinka e, tam tikrus reikalavimus, kaip solidarios e, priemonės nepriklausomai nuo teisinės e, savo veikimo formos valstybėse narėse. Ir taip pat siūlomos tam tikros rekomendacijos kriterijams, kurie galėtų leisti apibriežti tokias įmonės. Ir manoma, kad priemonių gyvendinimo sąnaudos įmonėms turėtų būti min, e, minimalios. Mes sutinkame su pranešėjo užimtumo komiteto nuomonė, bet taip pat manome, kad reikės pateikti papildomai tam tikrų pakeitimų, kurie galėtų pagerinti pasiūlymą. Konkrečiai reikia raginti komisiją e, pasiūlyti Europinę sistemą dėl sertifikavimo ar ženklų sistemos. Ir e, tos ženklas turėtų pagerinti įmonių galimybės veikti bendroje rinkoje. Bet tai susiję ne tik su ekonominė nauda įmonėms, įmonėms, kur e, tur, bus vertinamos kaip tikrai solidarios įmonės Ir reikia, kad tos e, įmonės būtų įskiriamos tiek europinių, tiek nacionalinių mastų. Taip pat e, reikia numatyti e, priemonių toms įmonėms veikti viešuosiuose rinkose ir viešuosiuose pirkimuose. Tokiu būdu bus lengviau galima pasiekti strategijos Europa 2020 tikslų, kovojant su skurdu, užtikrinant augimą ir užimtumą. Ir taip pat E, kovant su socialinė atskirtimi e, jau daug e, pasiūlymų išdėstė pranešėjai. Mes tikimės, kad bus pateikti galutiniai geri pasiūlymai ir politinės rekomendacijos šioje srityje ES. Dėkuoju dabar ponė McIntyre. Dėkuoju. Pirmiausiai norėčiau atsiprašyti Janos vardu Ji yra mūsų šešėlinė pranešėja, ji negali dalyvauti, negali dalyvauti šiandieną posėdėje. Ji nori padėkoti pranešėjui ne tik už jo darbą, bet taip pat ir už jo norą įsiklausyti į šešėlinių pranešėjų nuomonę, už norą įtraukti juos į bendrą darbą parama socialiniams įmonėms yra labai e, vertinga iniciatyva. Socialiniai tikslai e, siemi su verslu yra vienas iš būdų sureaguoti į vietos bendruomenių poreikius. Socialinės įmonės dažnai e, veikia tose sektoriuose, kur, kurie naudoja daug darbo jėgas, jėgos ir gali prisidėti prie augimo ekonomikos. Jana mano, kad pasiūlymas, ženklimas neužkraus suvaržymų. Ir formalumai susijęs su e, ženklo suteikimu turėtų būti minimalus. E, Jena taip pat siūlo į e, viešuosius pirkimus įtraukti daugiau socialinių įmonių bet taip pat tai neturi pakengti įprastinėms įmonėms. Jana siūlo sukurti palankę verslo aplinką verslui, e, kuris pasižymi socialiniu aspektu. Ne visose valstybėse narėse yra vienodos sąlygos ir Jana ketina atsižvelgti į skirtumus. Ir ji taip pat e, mielai dirbs ateityje su kolegomis šioje srityje. Aš jau galima e, savo nuomonę norėčiau išsakyti taip pat. Uh, puiku, kad Heinzas Bekeris vėl įmasi socialinių įmonių klausimo. Jis yra tikrai puikus mūsų atstovas, kuris uh, siekia populiarinti šią sritį ir praeitie uh, e, dirbome kartu su juo. Aš noriu pasakyti, kad aš vadovau įmonė, įmonė, kuri naudoja socialinę įmonę gamybos procesuose kaip vieną iš elementų ir manau, kad tai yra uh, puikiai galimybė su socialinėms įmonėms bendrauti su įprastomis kitomis įmonėmis ir tai yra naudinga visai visuomeniai. Uh, reikia suteikti galimybę tokioms įmonėms e, turėti ženklą, kad žmonės apie tai žinotų ir paremtų tą ženklą, nes jie žinos, kad tam tikrą darbą atlieka socialinės įmonės ir tai bus labai naudinga. Dabar e, laukiu nekantrai paskutinio pranešimo varianto. Dėkuoju dabar ponia Harkin. Ačiū pirminkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už jo darbą. E, sutinku su juo ir taip pat su visais kolegomis, kurie kalbėjo dėl palankaus socialinio aspekto solidarumo e, tokių įmonių veiklos ir nebesikartosiu. Manau, pranešėjas išmintingai apsisprendė e, socialinius dalykus akcentuoti Mes, kurie dirbame jau keletą metų, prisimename komisijos pasiūlymą dėl e, Europos tarpusavio pagalbos e, bendryjų 2006 metais, taip pat e, pasiūlymą dėl Europos socialinio fondo, Europos fondo, nes e, ir teko galiausiai komisija atsimti tos pasiūlymus, kadangi jie nesulaukė uh, pritarimo. Taigi, išmintingai elgėsi pranešės nesiūlydamas ES teisinės formos tokioms įmonėms. 15 metais aš rengiau pranešimą apie socialinį verslą įmonės ir mes turime užtikrinti ger, e, daugiau galimybių tokioms įmonėms dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir galimybę gauti finansavimą. Dėl socialinė ženklo aš nežinau, ar e, mūsų pasiūlymuose tai atsispindėjo ar ne, galbūt taip ir buvo. Aš pritariu tam socialiniam ženklui, neturi jisai būti siemas su biurokratinė našta, bet tikrai jisai turi duoti tam tikrą naudą. E, Reikia, kaip sakiau, užtikrinti geresnės galimybės dalyvauti viešuosiuose e, pirkimuose, bet ką tik prieš mane kalbėjusi kolega ir kiti kolegos sakė, mes turėtume labai atsargiai vertinti poveikį e, kitoms įmonėms. E, bet teisės aktuose dėl viešųjų pirkimų yra numatyti įvairūs priegos lygmenys, tai, taigi tikriausiai nekils dėl to problemų. Ir galiausiai pasakysiu, jog pritariu pranešėjui dėl Europos mintims, e, pranešėjo mintims apie ES e, finansavimą ir keletą pakeitimų taip pat e, pateiksiu. Dėkuoju dabar ponė Šoidrova. Labai ačiū. Norėčiau padėkoti Jums, kolega Bekeriai, už pranešimą. Manau, jis galėtų būti labai naudingas, kuriant Europos sistemą ji yra būtina, reikia skatinti tokias iniciatyvas. Aš e, pritariu Jums dėl e, sertifikavimo tam, kad būtų galima, jis reikalingas tam, kad būtų galima užtikrinti e, daugiau skaidrumo. Pasiūlymas turėtų numatyti galimybę valstybėms neims lankščiai veikti ir tikiuosi, kad mes sukursime struktūrą, kuri galėtų paremti valstybių narių inicijatyvas. Ir aš pritariu šiam pranešimui ir jį visokeriau pairemiu. Dėkoju. Ar ponas Klein iš augimo generalinio direktorato yra dar salėje? Gal jūs norėtumėte ką nors pasakyti? Jeigu taip, tai žodis jums. Dėkuoju. Dėkuoju Jums už diskusijas. Norėčiau priminti Jums, kad socialinių įmonių plėtra stiprinimas komisija yra labai aktualus dalykas. Jau keletą metų komisija siekia e, sukurti specialų finansinės paramos mechanizmą socialinė, socialinėms įmonėms ir e, e, verslui, ekonomikai, socialiniai Europoje ir mes dabar kai ką atnaujiname. 2013 metais atliktas buvo tyrimas, buvo siekiama įvertinti socialinių įmonių veiklą, jų pobūdį visose valstybėse narėse. E, tuo metu buvo gyvenama socialinio verslo iniciatyva. Kaip tik ir vertinant padėtį, mes norėjome, vertinant padėtį, mes norėjome į, pasižiūrėti į nacionalinės žymėjimo sistemas valstybėse narėse ir buvo parengta ataskaita. Mes ją šiuo metu atnaujiname, ji bus paskelbta šiais metais ar kitų metų pradžioje. Dėl finansavimo visiškai pritariu. Mes turime ir toliau skirti finansavimą socialinėms įmonėms, pirmiausiai per uh, EASI fondas, struktūrinius fondus, taip pat skatinti privačius valstybinius finansuotojus tiek nacionalinių, tiek regioninių e, lygmenių. Mūsų e, tarnybos mano, kad Europos ženklas, e, jeigu jį kursime, turėsime atsižvelgti į valstybių narių skirtumus ir tradicijas – E, turime sėkmės pavyzdžių ir jie rodo, kad bet koks ženklas gali sėkmingai gyvuoti, jeigu bus įtraukti visi suinteresuoti subjektai tiek regionų, tiek valstybių narių lygmenių. E, taip yra todėl, kad suinteresuoti subjektai e, geriausiai žino, kokios yra socialinių įmonių problemos, jie taip pat gali propaguoti, pasisakyti už pokyčius. Dėkoju. Ačiū Jums už pastebėjimus. Pone, pranešėjau. Äh, Norėčiau dar kartą padėkoti už äh, tą äh, kolegų pasirengimą pagerinti šios nuomonės nuostatas. Noriu padėkoti taip pat už padrasinančius ponios Makinta ir ponios Harkin ir pono Agilaro žodžius. Ir labai džiaugiuosi komisijos poziciją, kadangi e, e, dar e, ponui Barnie buvant komisijos nariu, aš rengiau pranešimą dėl socialinių įmonių iniciatyvų, verslo iniciatyvų Ir tikrai labai džiaugiuosi girdėdamas, kad pasiūlymai iš naujo įvertinami ir e, bandoma dar labiau sustiprinti socialinę įmonių e, socialinių įmonių veiklos aspektą. Taigi dar kartą noriu padėkoti už bendradarbiavimą. Ačiū poniai Bekeriui. Pakeitimų teikimo terminas baigėsi balandžio 9 dieną, 5 val. po pietų metu e, balsuosime užimtumo komitete gegužės 17 dieną. Pagrindinėme jūrių komitete balsavimas vyks e, birželio 20 dieną. Ir taip pat noriu padėkoti Jums už tai, kad dalyvaujate diskusijose ir likote iki posėdžio pabaigos, bent jau kai kurie iš Jūsų, o tai reiškia, kad posėdis dabar baigiamas.